Yes, we start the meeting. Uh, if there are no objections. Uh... Pradėkime posėdį, jeigu neprieštraujate, galime patvirtinti darbo tvarkės projektą. Turiu kelis pranešimus. Vertimas bus garantuotas visas kalbas išskyrus slovėnų, kroatų ir maltiečių. formalus prašymas išduoti leidimą 2015 metų viešiesiams klausimams per pirmąjį pusmetį buvo išsiųstas, atsižvelgiant į komiteto koordinatorių sprendimą, siekiant peržiūrėti strategiją Europą 2020 ir aptarti Europos švietimo sistemos reformą siekiant kovoti su jaunimo nedarbo. Jeigu manoma, šis klausimas turėtų būti rengiamas su kultūros komitetu tiek informacijos apie koordinatorių posėdėje priimtus sprendimus ir diskusijas. Be to dar vyks bendras viešasis klausimas 2014 gruodžio 2 dieną dėl laisvos prekybos strimo su JAF socialinio poveikio su INTA komitetu Kartu įrengsime Ignacio Garcia Balsero, vyriausiasis ES dėrybininkas, patvirtino, kad šiame klausime dalyvaus gruodžio antrą dieną. Tas klausimas vyks, anksčiau minėta data jau nebe aktuali. Be to vakar teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl įgyvendinamų teisės aktų jūros tinklo kontekste. Teismas mano, kad komisija turi teisę patvirtinti visas reikiamas priemonės tam, kad būtų šis aktas įgyvendinamas, jeigu tas priemonės neprieštarauja paties akto nuostatoms. Išklausus parlamento argumentus, komisija neprašė suteikti ją įgyvendinamųjų galių. Paskutinė informacija rytoj spalio 17 dieną minėsime tarptautinę skurdo išnaikinimo dieną. Kaip žinome, strategija Europa 2020 užsibrėžtus tikslų dėl skurdo mažinimo mes nepasiekime. Skurdo apimtis didėja ir tikslų mes nesugebėjome pasiekti, tačiau vyks daug įvairių renginių valstybėse narėse, mininčią skurdo mažinimo dieną tarptautiniu mastu tiek pirmininkės pranešimo. Pereikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Na, dar yra vienas pranešimas pirmininkas dėl dviejų uh, užimtumo komiteto narių, kurie galės dalyvauti stoa valdymo grupėje dviejų su pusę metų laikotarpiui steigiamasis e, stovo susirinkimas numatytas spalio 22 dieną, 14 val. Koordinatoriai nusprendė pasiūlyti dviejų didžiausių frakcijų atstovus. Europos liaudės partija nusprendė pasiūlyti ponę Jezlovietską o S ir D frakcija siūlo poną Pirinskį. Be to, EKR frakcija pasiūlė Antie McIntyre, kuri prašo žodžio taip pat. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neprašysiu surenkti balsavimo. Tik norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad to e, valdyboje yra 15 narių. Taigi, jeigu parlamentas juos visus tvirtintų, tai reikėtų vadovautis Dehonto sistema 4 nuo LP, 4 nuo S ir D ir nuo kitų frakcijų po vieną. Taigi, jeigu mes deleguojame nuo kiekvieno komiteto, tai kiekvienas komitetas galėtų deleguoti po vieną LP ir vieną S ir D frakcijos narį. Aš tik norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad pasibaigus e, dviejų su pusę metų laikotarpiu mes e, pasvarstytume galimybę kitą metodą pasitelkti, skirti narius į sto valdybą. Ačiū. Koordinatoriai, kaip ten bebūtų, priėmė sprendimą paskirti du narius iš dviejų didžiausių frakcijų. Ar galime pritarti ponios Jozlovieckos ir pono Pirinskio kandidatūroms? Vienas prieštarauja. <clears throat> Ačiū, sprendimas priimtas. Jūs patvirtinti esate įstovo valdybą keturiems balsavus prieš. turime patvirtinti praėjusio posėdžio darbo tvarkę. Tai yra protokolą, prieštaraujančių jam nėra, galime patvirtinti be pakeitimo. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas. Strategijos arba 2020 žimtumo ir socialiniai aspektai. Pradėkime diskusijas. Tiksliau balsuoti dabar. Jean Lambert prašo žodžio. Ačiū pirmininkė mūsų frakcija pateikė keletą pakeitimų šios rezoliucijos projektui, kuris yra susijęs su klausimu, kurio atsakoma žodžiu. Ir e, kai kurie pakeitimai iš esmės pakeičia rezoliucijos nuostatų pusiausvyrą, kalbant apie mūsų teikiamus pakeitimus, kai kurie iš jų skirti tam, kad e, užimtumo ir socialinis ligmo būtų vertinamas e, bendrame strategijos kontekste, siekiant, kad ta strategija būtų visa apreipinti, tai mes turėtume bent jau pripažinti, kad šioje strategijoje esame ir kitų elementų susijusių su užimtumu ir socialinė politika. Mes manome, kad strategija turi būti nukreipta ne vien tik skurdo mažinimui, tačiau taip pat ir vis didėjančiai turtiniai neligybei svarstyti. Mhm. Yra ir kitų panašių pakeitimų. Taigi manau, kad reikės renkti kompromisinius pakeitimus. Dar vienas svarbis rytis susijusi su lyčių lygybė, nes daugeliu politinių frakcijų svarbu, kad į šios aspektus būtų atsižvelgiama tam, kad galėtume įsitikinti, ar strategijos tikslai yra pasiekime, neturime laiku gauti aktualią informaciją ir tie rodikliai, kuris vadovaujasi ir kurios pateikia valstybės narės, mums neleidžia turėti objektyvios palyginamosios informacijos, mums reikia pilnamas konsultacijos šią strategiją plėtojant, reikia atsižvelgti socialinių partnerių, verslo struktūrų, profsąjungų e, interesus ir nuomonę ir pilietiniai visuomeniai dar nėra skirtas tinkamas vaidmuo. <clears throat> Todėl pateikėme dar kelis pakeitimus tai daliai, kurioje kalbame apie įsipareigojimus, dalyvavimą ir konsultacijas apie parlamento vaidmenį, taigi mes e, turėtume stengtis susitarti, kad parlamentas būtų vertinama, vertinamas kaip e, sudėdamoji dalis šios strategijos vertinimo, kai bus pateikiami busimieji pasiūlymai. Ačiū, ponas Bekeris iš LP frakcijos, ačiū pirmininkė. Mes e, nepritarėme pakeitimams atskiriems, tačiau apie tai norime kalbėti vėliau. Dabartiniai redakcijai mes negalime pritarti ir norime pagalvoti apie galimybę pateikti kitų minčių Jūta Steinruk nuo socialistų frakcijos. Ačiū. Tai, ką kolegė Džin pasakė, mums yra priimtina pakeitimai teikiami šiam projektui, jį tik praturtina, mūsų frakcijai labai svarbios socialinės neligybės temos, socialinės visuomenės įtraukimas į diskusiją, socialinės dialogas, kova su vaikų skurdu. Šias temas reikia traukti. Mes manome, kad šie pakeitimo pasiūlymai, kuriuos teikia žalieji, vertintini teigiamai, mes jiems pritarėme, mums kyla šiokių tokių sunkumų dėl Europos liaudės partijos ir EKR teikiamų pakeitimų, nes <clears throat> mums biurokratinės naštos mažinimas verslui nereiškia, kad tas, ta biurokratinė našta turi būti mažinama darbuotojų sąskaita ir būtent pagal tai mes vertinsime galutinį rezultatą kitos mums svarbios temos ir aspektai buvo išdėstyti ankstesnėse diskusijose. Socialinių reikalų ir užimtumo suvestinės rodikliai turi būti pagerinti tam, kad pasiektume socialinės pažangos Europoje, kad investicijos į socialinius projektus nebūtų įskaičiuojamos į biudžeto deficitą. Mes vis daugiau matome taupimo politikos Europoje ir Tie veiksmai nebūtinai yra susiję su naujų darbo vietų kūrimu. Taigi užimtumo politikai mes ir taip skirime daugiausia dėmesio, tačiau turime nepamiršti ir socialinės Europos raidos. Socialinė raida neturėtų būti užgožiama užimtumo tikslų, turime ambicingai kovoti su skurdu Europoje, ypač vaikų skurdu. Taigi šios temos mums taip pat labai svarbios, o šiaip tikimės, kad busimuosiuose darybose dėl kompromisinių pakeitimų mes sugebėsime susitarti dėl žmonėms naudingų kompromisų. Nu. Thank you, Madam Chairman. Um, Pone Makintar, dėkoju. Pirmininkė, vienas dalykas, kuris mane tenkina, yra tai, kad mes klausime, patikėme labai svarbus klausimus. Klausime, tarkim, ar e, sutinkame, o ne, tarkim, ar komi ką komisija mano apie tai ir tai. Mm, Pane Barkin taip pat minėjo, kad reikėtų užduoti klausimus, o ne prašyti pritarti. Manau, kad yra kai kurie SND pakeitimai, kurie mūsų frakcijai nepatinka. Mes kalbėjome nemažai apie Europos semestrą. Nemanau, kad tai reikėtų įtraukti į šį klausimą, į kurį atsakoma žodžiu. Man gaila, kad jų tai nepatinka tai, kad reikia pabrėžti, kad barjerus reikėtų šalinti darbo vietų kūrimui, na, bet apie tai galėsime aptarti ir vėliau diskutuoti ir e, vėliau. Manau, kad apie saugumą ir e, sveikatą mes padiskutuosime vėliau, taigi klausimus su tuo susijusius pateiksiu vėliau. Galbūt Gerika, ponas Gerika galėtų pasisakyti apie tai, bet galbūt, kai kalbėsime, tai galima padaryti ir vėliau, kai kalbėsime apie kitą klausimą. Dėkuoju. Dėkoju, ponia Harkin iš Alde frakcijos. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Pritariu Džin dėl lygybės klausimo. Manau, kad neligybė didėja valstybėse narėse ir tarp valstybių narių tai reikia pabrėžti. Tai yra vienas iš mano pakeitimų. Aš neturėjau jokių pakeitimų apie civilinės piliečių, piliečių visuomenės dalyvavimą Europos parlamente, bet manau, kad tai yra svarbu. Iš žaliųjų taip pat buvo dar vienas e, pasiūlymas, kad reikėtų pasiekti visus penkis pagrindinius tikslus. Manau, kad kažkur reikėtų taip pat e, paminėti ir e, laikinus, nepastovius darbus ne visą darbo dieną. 40 procentų jaunuolių dabar turi tik tai laikinas darbo sutartis, dirba nepilną darbo dieną tai yra komisijos e, peržiūros, e, komisijos dokumento duomenys. Manau, kad tai reikėtų taip pat įtraukti į šį tekstą. Dar vienas didelis e, sunkumas mums yra tai, ką reikėtų įtraukti į deficito apskaičiavimą. Jeigu įmanoma, galbūt galėtume būti dar labiau kūrybingi negu iki dabar. Dėkoju. Gue. Irina Runiakari. O galbūt kas nors kitas pasisakys e, šios frakcijos vardu. Nėra nei vieno GUE frakcijos atstovo. Gerai, tai dabar EFDD Laura Age. Dėkoju pirmininkė, kolegos, laba diena analizuojant rezoliucijos e, pasiūlymą, mes atsižvelgėme į, pasiūl... į pakeitimus, e, kuriuos pasiūlė kolegos. Gaila, kad e, minint įvairias frakcijas, neatsižvelgiama į mūsų frakcijos pasiūlymų dėl pakeitimų. Ar mes kovojame už savo piliečius? skirtingi, mums reikėtų dialogo, kad galėtume įrodyti, kad mes bendradarbiaujame. Mes pakeitėme, pateikėme tris pakeitimus. Mes suvokiame, kad strategijos 2020 tikslai sunkiai pasiekiami dėl to, kad užimtumas ne, ne vienodai vertinamas visose valstybės narise. Italijoje yra didžiulė uh, E, darbo apmokestinimo problema. Jeigu nesugebėsime sumažinti mokesčių naštos mūsų verslininkams, įmonių savininkams, tiems, kurie gali kurti darbo vietas, tikrai negalėsime kurti naujų vietų. Mes e, negalime kalbėti tik apie švietimą ir inovacijas. Visų pirma, reikėtų skirti dėmesį mokesčių mažinimui. Mūs, mano darbo vietoje net 65 procentais yra apmokestinama darbo, e, apmokestinamas darbas tvarkas. Taip pat e, reikėtų suvienodinti apmokestinimą valstybėse narėse. Mes antraip negalėsime padidinti užimtumo. Štai dėl ko strategijos 2020 e, tikslai vis dar nėra pasiekti. Taigi, mūsų pakeitimai yra būtent skirti e, šioms kliūtims šalinti. Kuriant darbo vietas, žinoma, galime tobulinti e, technologijas, skatinti inovacijas, šalėją ekonomiką, žalį užimtumą. Vis dėlto Visų pirma, reikia, kad ES nurodytų Italijai, kad reikia sumažinti apmokestinimą. Antraip mes šių tikslų nepasieksime. Mūsų e, ministras e, pirmininkas pareiškė, kad sumažins mokestį ir Italijoje, bet Italijoje dažnai tokių pažadų nesilaikoma. Mūsų ministras pirmininkas nuolatos daro e, pažadus, e, dalina patarimus, bet nieko konkretaus nepadaro ir jeigu tai nebus padaryta, mes negalėsime kurti naujų darbo vietų. Dėkoju. Pone Morinčaitį. Euh, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti trim klausimais. Pirmiausia, kaip e, atsakinga už Europos socialinį fondą, norėčiau, kad Europos socialinis fondas būtų ginamas kaip e, svertas įsijungimui, integracijai į e, darbo vietas. Prisiminkinte valstybių ir vyriausybių valdo, vadovai norėjo tiesiog panaikinti šį fondą ir e, jį sulėti su sanglaudos fondu. Manau, kad tai yra dar viena proga, kada, kad galima būtų pabrėžti šio fondo svarbą. Toliau e, iniciatyva jaunimo įdarbinimui. Reikėtų čia papurtyti tarybą už tai, kad taryba visą laiką užsima kontekstu E, viskas jau seniai baigta, o dabar jau iš valstybių narių laukiama operatyvinių programų. Taigi čia reikėtų irgi pasirodyti labai reikliems. Kitas e, punktas, trečias punktas e, - darbas nepilnų etatų arba darbas e, už varganą atlyginimą. Daug apie tai buvo šnekėta, taip pat ir kaip tai siejasi su jaunimu. Reikėtų nepamiršti, kad moterys taip pat yra liečiamas šių problemų, būtent e, nepilnos darbo dienos ir vargingo atlyginimo. Dėkoju, ponė Ribeiro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš atstovauju EPP ir pateikiau visą eilę pakeitimų pasiūlymų, kurie e, atsižvelgia į ultraperiferinius regionus. Šiems regionams labai e, būdingos tam tikros e, geografinės ypatybės, E, kad sunku su transportu ir paslaugom. Taigi jie yra labai vargingai gyvenantis ir e, sunkioje situacijoje. 24 procentų nedarbas šiuose regionuose. Jaunimo nedarbas siekia 21 procentą, daugiau negu 21 procentą. Ir jeigu pažiūrėsime į ilgai trunkantį nedarbą, tai pamatysime, kad jisai dar didesnis. Tas procentas dar e, didesnis. 349 e, e, Europos steigimo sutarties straipsnis numato šiems regionams e, pozityvę diskriminaciją. Ir aš norėčiau, kad mūsų regionai, kad, kad tie regionai susilygintų su mūsų regionais, kad e, būtų atsižvelgiama juos, kuriant strategiją 2020, iš tiesų e, galbūt net tiek reikia ten kažkaip tai ties, tuos regionus išskirti, kiek padaryti taip, kad jie būtų lygiomis teisėmis ir lygiomis sąlygomis su, su kitais regionais. Ačiū, pono pirmininkė. Kolegė iš Italijos puikiai apibūdino padėtį, atkreipdama dėmesį į labai aukštus įmonių pelno mokesčius, jį teisi, tą patį galėtų pasakyti ir prancūzai, įmonių pelnas labai dideliais mokesčiais apkraunamas, taigi pirmiausiai turėtume patį pakeisti valstybės narėse, kad būtų galima kurti naujas darbo vietas ir jeigu norime vieni apie kitus daugiau žinoti ir ieškoti bendrų e, europinių kelių, tai reikia įkvėpti gyvybės Europos semestrui, nes e, mums Europos semestras yra reikalingas, tačiau e, pateikimi pasiūlymai jį peržiūrėti, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, daugelis valstybių narių nieko nežino apie Europos semestrą, taryba šią gerą idėją patvirtino, tačiau ji nėra įgyvendinama, taigi norima ją peržiūrėti, todėl mes, Europos parlamento nariai, turime turėti galimybę dalyvauti diskusijose dėl turinio, nes laikas labai spaudžia, jeigu greitai negalime pateikti savo vertinimo ir nuomonės, tai parlamentas kaltinamas, kad e, e, nieko e, ne, nekomentuoja, nieko nevertina, tačiau ne apie nuomonę čia turi eiti kalba, parlamentas turi dalyvauti diskusijose dėl turinio. Noriu kalbėti apie investicijas 21 milijardo eurų į e, atitinkamas sritis. Pirmiausia, džiaugiuosi dėl tų 6 milijardų, kurie buvo patvirtinti, kiti siekia dides, didesnio masto investicijų, nesvarbu yra, kiek pinigų mes kokiose sritise padalinsime. Mums svarbu žinoti, kokios lėšos į kokias sritis investuojamos ir e, kokiose sritise investicijos e, atneša geriausius rezultatus. Taigi, Mums e, visiškai nesvarbu, kaip mes perkelime, perkeliame lėšas, o valstybėse narėse tie 6 milijardai dėl institucijų netinkamo bendradarbiavimo nesugebėjo įsisavinti tų 6 milijardų. Taigi apie tai reikia kalbėti. Taigi turime pasireitoti rankovės ir kartu su koordinatoriais imtis darbo, reikalaudami parlamentui vienodų teisių, atitinkamose diskusijose, galimybių tam turime ir žmonės laukia, kad kažkas pradėtų realiai vykti. Ačiū, ponė Jezlovieckai, žodis. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałam zwrócić... Dziękuję. Na, kalbant apie skurdo mažinimą. Kalbant apie skurdo mažinimo tikslus, jie neturėtų būti toje pačioje lentelėje. Na, o kalbant apie biudžeto konsolidavimą, e, Jis turėtų būti daromas tik tuomet, e, taikomas tik tada, kai yra taupoma. Lėšos turėtų, viešos lėšos turėtų būti leidžiamos geriau, veiksmingiau. Štai e, dėl ko e, biudžetas turėtų būti privalomai konsoliduojamas kartu kuriant darbo vietas ir skiriant lėšas socialiniam sektoriui. Krizė tikrai paveikė Europą. Tomas man minėjo, kad e, daugelis žmonių nežino, ką gero duoda Europos semestras. Ir Europoje, tikrai pasakysiu, kad Europoje daugelis vyriausybių net nežino, e, kas yra strategija Europa 2020. Tai yra, tai ir mūsų užduotis turėtų būti informuoti apie tai. Turėtume informuoti vietos valdžios institucijas, e, piliečius, gyventojus, tam, kad susipažintų su šiais e, dokumentais. Dėkuoju, ponas Benefai. Thank you, Madam Chairman. Dėkuoju. Manau, kad kalbant apie strategiją Europą 2020, visų pirma turėtume pasakyti, kad lėšų skirimas daugia, daugiametinės finansinės perspektyvos yra e, sumažintas Manau, kad strategija Europa 2020 negali būti įgyvendinta, negali būti pasiekti tikslai, jeigu mes neturėsime pakankamai lėšų gyvendinimui. Taigi labai svarbu, kad mes darytume spaudimą dėl vidur, vidurio laikotarpio peržiūros MFF ir kad būtų skiriama lėšų strategijos įgyvendinimui. Antraip, Europos piliečiai e, tiesiog bus nepatenkinti, neturėsime lėšų e, e, eiti pirmin. Europa tiesiog toliau žarstys pažadus ir nieko negyvendins. Taip pat e, norėčiau sureaguoti į kitų kolegų pasisakymą dėl jaunimo nedarbo. 6 milijardai eurų, na tai yra svarbi e, suma, reikėtų paskatinti valstybės narės tinkamai naudoti išteklius tam, kad nebūtų švaistamos lėšos. Taip pat uh, Mums reikėtų lėšų ir kitiems e, metams, kitam periodui po 2016 metų. Antraip mes e, negalėsime išspręsti e, problemų. Mums reikia tikros pramonės politikos, neužtenka tik skatinamųjų priemonių. Mes turime vėl skatinti pramoną, pramonę mūsų žemynę, skatinti investicijas. Reikia rasti kūrybingų būdų, kaip uh, remti tas investicijas ir kaip galėtume siekti deficito mažinimo tikslų. E, nes e, reikėtų ne tik skatinti ekonomikos augimą, bet taip pat ir mažinti biudžeto deficitą. Aš šiomis temomis jau esu kalbėjęs, pateikiau kelis e, pakeitimus, pasiūlymus dėl pakeitimų. Aš tikiuosi, kad juos pasitelkus pasiūlymas bus labiau subalansuotas. Ir e, tiesiog e, mes dabar neturime pakankamai priemonių įgyvendinti šią strategiją Europo 2020, jų tikrai reikia mūsų piliečiams. Dėkuoju, ponas Sijau. Thanks. I just want to Dėkoju. Ponas Simon, norėjau tiesiog priminti, kad turi būti privalomi tikslai. Jeigu yra neprivalomi tikslai, jeigu jokių sankcijų nėra, tada tikrai juos rimtai nežiūrima. Ekonominėje srityje yra griežtos taisyklės su sankcijomis. Uh, Taigi ir socialinėje srityje jų reikia. Tikrai to, tokio aspekto reikėtų ir taip galėtų institucijos pradėti spręs problemą. Dėkuoju, ponui Samon. Ponas Martin. Merci, Madame le Président. D'abord, pour un point d'ordre. Dėkoju, norėčiau dėl vedimo tvarkos pasisakyti. Uh, Mūsų paskutinio komiteto posėdžio metu jūs pabrėžėte, kad e, reikia pateikti pakeitimus angliškai. Mm, po to buvo padiskutuota, neužsiregistravusiai gali pateikti pakeitimus ir ne tik angliškai, bet ir savo kalbą. Deja, vakar gavome tekstą angliškai, už vakar gavome tekstą angliškai. Aš peržvelgiau tuos pakeitimus, taip pat ir tuos pakeitimus, kuriuos pateikėme mes. Tai toks buvo pasisakymas dėl vedimo tvarkos. E, visiškai, vis tik tais norėčiau padėkoti. Taigi, gerai nemokėdamas anglų kalbos ir peržvelgdamas viską, pastebiu, kad e, jūs e, konstatuojate, jog 2020 Europos tikslai nepasiekti, kad niekas neveikia ir kad uh, mes dabar ir toliau e, kovojame su nedarbu, su skurdu ir su jaunimo nedarbu, vietoj to, kad e, ieškotume viso to ištakų, dėl ko viskas, visas, viskas paliečia Europą. Ir jūs dar labiau visko prigalvojate valstybėms e, narėms, E, dėl e, laisvo judėjimo e, ir panašiai. Jūs kvestionuojate direktyvą dėl laisvo darbuotojų judėjimo, kuri yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko atsiranda toksai didžiulis nedarbas. Taigi mes pateikėme 20 pakeitimų, Tačiau e, aš supratau, kad mes dabar nebedalyvausime jokiame kompromise, tie taip suprantu iš pasisakymų komisarų. Vis tik tais norėčiau, kad mes galėtume dalyvauti toliau diskusijose. Kiekvienas Europos parlamento narys turi teisę pateikti pasiūlymus, dėl pakeitimų, bet kuriame komitete, bet kurio komiteto narys. Taigi čia turbūt buvo kažkoks nesusipratimas. Na, o dėl vertimo. Mes pradėjome nuo anglų kalbos ir kitos kalbos seks, jeigu aš teisingai supratau sekretoriatą. Dėkuoju. Ponas Gyrekė. Pane pirmininkė, EKR frakcijos šešėlinis pranešėjas, būdamas noriu padėkoti už puikiai parengtą pranešimo projektą. Aš jau atkreipiu dėmesį į tai, kad socialiniai dalykai susijęs su darbo vietų kūrimu. Pranešime kalbama apie strategijos Europo 2020 socialinius aspektus. Europoje bus sukūriama daugiau darbo vietų, jeigu stiprinsime vidurinį sluoksnį, kuris yra stipriausias darbo rinkos ramstis. Galime tikėtis sėkmės, jeigu sukursime Europos darbo rinką, vidaus rinką. Galime tikėti sėkmės, jeigu sumažinsime mūsų smulkiam vidutiniam verslui tenkančią biurokratinę naštą, todėl tarp mūsų daugiau nei šimto EKR frakcijos pakeitimų, tiksliau tarp, tarp visų pakeitimų dauguma yra priimtini mūsų frakcijai. Tas socialinės politikos pokštės savoka, manau, kad e, tikrai yra svarbi, ji neprarado savo svarbos. E, socialinių aspektų stiprinimo srityje. Manau, kad galima parengti neblogus kompromisinius pakeitimus. Tie, kurie skaitė ponas McIntyre ir mano pakeitimų pasiūlymus, suprato, kad mes atkreipime dėmesį į demografinius aspektus, į būtinybę stiprinti šeimos verslą, vidurinį sluoksnį, tikiuosi sulaukti jūsų paramos ir nekantrai laukiu kitą ketvirtadienį prasidėsiančių dėrybų dėl kompromisų. Ačiū. Pone Sander, prašau. Madame la Présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau pasveikinti, kad buvo imtasi įvairių iniciatyvų, kalbant apie nedarbą, kovą su nedarbu ir kovą su jaunimo nedarbu, tačiau norėčiau pabrėžti vieną iš esminių dalykų. Manau, kad uh, darbas būtinai turi eiti per e, įmonės, per darbo pasaulį, ypatingai per vidutinės ir mažas įmonės, e, kad mažos ir vidutinės įmonės priimtų sprendimą įdarbinti žmonės. Reikėtų, kad jos tikėtų ir pasitikėtų ateitimi. Todėl manau, kad reikėtų akcentuoti tris dalykus. E, Stabilę E, aplinką šioms įmonėms, kuri nesikeistų kas penkerius metus. Manau, kad reikia bendros aplinkos, kuri būtų palanki toms įmonėms, pradedant e, mokesčių taisyklėmis ir įvairiomis socialinėmis taisyklėmis, pritaikytomis atitinkamai. atitinkamai. E, daug kolegų jau tai minėjo ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, yra labai daug problemų, kurios tikrai slegia mūsų įmonės ir um, sprendimas įdarbinti žmonės e, taip pat yra susijęs su supaprastinimu veikimo įmonių viduje, nes yra labai daug ir teisinių, ir socialinių, ir kitokių administracinių dalykų, dėl kurių kenčia tos įmonės ir e, sudėtingai, sudėtingai joms dirbti. Taigi reikia išlaisvinti potencialą glūdinti tose vidutinėse ir mažose įmonėse E, būtent dėl to aš ir pateikiau link, e, pakeitimus, jie nukreipti, nukreipti būtent tą linkmę. E, dėkuoju, ponas Kostelion, komisijos atstovas. Dėkuoju. Norėjau pakomentuoti vieną iš paragrafų, tai yra 15 punktą ragina nustatyti bendrą santykinio skurdo rodiklį ten rašoma. Na, daug telpa į šią frazę. Tai čia yra du skirtingi klausimai viename. Būtų seiškinti, ką čia, reikėtų seiškinti, ką čia turiu omenyje nes bendras um, santykinio skurdo rodiklis single, tai reiškia, kad visoms valstybėms turėtų būti tas pats skurdo rodiklis. Nes, kaip žinote, kad kiekviena valstybė narė turi laisvę pasirinkti, e, kokį skurdo rodiklį taikyti ir dėl to kilo daug diskusijų, kaip Europa e, stengiasi mažinti, kaip sumažins 20 milijonų tą skurdą ir taip toliau. E, Bet tas bendras single santykinio skurdo rodiklis gali reikšti taip pat, kad ir rodiklis, dėl kurio buvo sustarta Europos e, lygių, yra trijų dalykų junginys - e, santykinis skurdas. E, antras aspektas yra, kai labai trūksta materialinių išteklių. Ir Jeigu atsižvelgiame tik į santykinį skurdą, tada galime neatsižvelgti į kai kurios aspektus, nes, tarkim, yra tokių asmenų vidutinės klasės atstovų, kurie nukenčia būtent tik krizė, krizėje kilus, kurie šiaip apskritai būtų apsaugoti socialinės, e, sveika, socialinės apsaugos. Taigi, reikėtų, kad Mm, paaiškėtų šis aspektas, kai kurie pakeitimai e, galėtų tikrai paaiškinti, mm, atskirti, aiškiau apibriežti šį aspektą, būtent 15, dėl 15 pastraipos. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Aš susisieksiu vėl su koordinatoriais, grįšiu pas koordinatorius, e, bus siekiama kompromisu, nes daug e, pakeitimų iš tikrųjų yra apie tą patį, apie panašius dalykus. Kitą savaitę būtent grįšiu pas koordinatorius. Dar norėčiau priminti, kad dėl klausimų, kuriuos bus sakoma žodžiu, formatas yra griežtas, turi būti 25 eilutės. Tai yra taip pat svarbus aspektas. Gerai, tai dabar norėčiau užsitra... paraginti išsitraukti balsavimo korteles, todėl kad turime tai E, dėl globalizacijos padarinių fondo klausimo. Visų pirma, balsuosime dėl laiško, kurį siūsime Andersen. Um, Andersen Ireland. Mes tai aptarėme, kai diskutavome apie globalizacijos padarinių pristaikymų prie globalizacijos padarinių fondą. Dabar balsuosime dėl laiško ir e, dėl e, pakeitimo žodžių. Is it okay if we vote on the letter? Ar galėtume balsuoti tuo pat e, metu ir dėl laiško, ir dėl pakeitimų žodžių? Dėkoju. Nubalsuota. O dabar Sprider Stores paraiška, taip pat dėl Europos pristatymo globalizacijos padarinių fondų. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. EPP dviem per daug. Galbūt kas nors dar vienu per daug. Dabar yra gerai. Ne, vis dar vienu per daug. EPP frakcija. Dabar gerai. Baigta. Septintas darbo tvarkės punktas darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa. Pradėsime nuo diskusijų šiuo klausimu, taigi dabar suteiksiu žodį ponui Bekeriui, kuris pavado, pavaduoja poną Karsą. Žodis jums. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte den Pone pirmininkė, norėčiau palaukti tolesnės posėdžio eigos, nes dar nesusipažinau su visa informacija, taigi suteiksiu žodį kolegė Steinbruk. Perduosiu tiksliau. Juta Steinbruk, prašau jums žodis. Tikiuosi, kad tas entuzijazmas niekur neišnyks. Mūsų vertinimo veiksmų programa pristatoma pavėluotai ji nėra pakankamai rimta. Tai, kad šis veiksmų planas turėtų tapti REFIT programos sudėdamąją dalimi, mus kaip ir anksčiau trikdo. Kaip minėjau, darbuotojų saugumo užtikrinimas nereiškia biurokratinės naštos didinimo. Kiekvienais mestais 4000 žmonių miršta dėl nelaimingų atsitikimų darbo vietose 160 tūkstančių žmonių per metus miršta dėl profesinių lygų poveikio, tai turime į šios skaičius žvelgdami konstatuoti, kad e, vien biurokratijos mažinimas e, yra per didelė kaina už tokias aukas, reikia patvirtinti privalomus ES standartus, užtikrinančius e, sveikatos apsaugą ir saugą darbo vietoje, būtinybę atsižvelgti į e, profesinę, praktinę patirtį. Taigi visi šie veiksmai mūsų vertimo turėtų būti ir aspektai įtraukti. Be to noriu pridurti, kad labai svarbu, kad tie darbuotojai, kurie atkreipia dėmesį į saugos trūkumus ar spragas, darbo vietoje nebūtų įtraukti į juoduosius sąrašus. Manau, kad e, jie mus stumia į priekį Europoje siekiant gerinti saugos darbe standartus, taigi tuos žmonės reikia apsaugoti. Taip pat ačiū ponė Makinta ir žodis. Ačiū pirmininkė. Aš e, palankiai vertinu šią atskirų <clears throat> direktyvų sveikatos apsaugos ir darbo saugos peržiūra. E, puiku, kad vertiname dabar ar šios direktyvos vis dar yra naudingos ar atitinka keliamus tikslus. Aš niekad e, nepritarsiu pasiūlymams sumažinti darbuotojų apsaugą, tačiau šis pasiūlymas nieko bendro su tuo neturi. Aš manau, kad jeigu mes mažintume, sumažintume biurokratinę naštą, mes galėtume padidinti e, tam tikrą atitikties lygį, kadangi aš pati buvau smulki verslininkė ir jeigu turi smulkų verslą, tai per dieną turi dirbti tiesioginį darbą, o vakare turi dirbti dar teisininku, buhalteriu, atsakingu už darbo saugą, sveikatos apsaugą ir kartais tu matai, kad turi laikytis vieną kitai prieštaraujančių e, teisės aktų <clears throat> ir smulkiam verslui tai yra didžiulė našta. Manau, kad prevencinės e, tai neleidžia įmonėms samdyti daugiau darbuotojų ir vadovautis sveika nuovoka savo veikloje. Manau, kad e, apdairiausiai, atsargiausiai turėtume vertinti būtent šią sritį. Teigiama, kad valstybėms narėms reikia suteikti daugiau lankstumo, nustatant, kada reikia įvertinti atitinkamas grėsmės susijusias su dokumentų pildymu. Aš kalbu remdamas Junktinės karalystės patirtimi mūsų pareigūnai atsakingi už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vadovaujasi daugiau praktiniais sumetimais, o ne biurokratinėmis dokumentų nuostatomis. Žinau, kad kitose valstybėse narėse e, galbūt tvarka yra kitokia, tačiau aš pagėdaučiau, kad e, būtų daugiau supaprastinimo, e, o <clears throat> ne reikalavimų laikytis vienodų nuostatų. Aš pasisakau už sisteminį požiūrį į šią politikos sritį. Taip pat turime elgtis labai tikslingai. Esame įpratę kiekvieną klausimą, kurį atsakoma žodžiu, paversti tam tikrą kalėdų eglutę, ant kurios pakabinami visų pageidaujami žaisliukai. Mes dėl asbesto atitinkamą pranešimą tvirtinome, taip pat akrimadėlio pranešimą dėl sveikatos apsaugos darbo saugos jau esame patvirtinę, taigi nereikia mums du, dubliuoti darbo, jeigu norime konkrečių atsakymų iš komisijos, turime užduoti aiškius ir konkrečius klausimus. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas gali tą padaryti. Uh, thank you, Madam Hart. Ačiū, ponė Harkin, žodis nuo Alde frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Per pastarosius metus statistiniai rodikliai pagerėjo, tačiau ponė Steinbrück yra teisi, labai daug žmonių žūsta darbo vietoje dėl nelmingų atsitikimų ir tie skaičiai yra šokiruojantis, 4000 darbuotojų žūsta darbo vietose. Kiekvienais metais turime imtis veiksmų. Klausimas yra, ką galėtume padaryti, kad padėtis pagerėtų 2013 komisija dalyvavo konsultacijų procedūroje ir vertinant gaunamus pasiūlymus ir atsakymus, paaiškėjo, kad smulkus verslas mano, kad jam tenka per didelė administracinė biurokratinė našta. Taigi, privalome užtikrinti pakankamai aukštą teisės aktų laikymosi lygį, tačiau tuo pačiu ten, kur įmanoma, supaprastinti procedūras. Taigi, pasakymtis praktinių ir finansinių požiūrių, sąnaudų požiūrių, veiksmingų priemonių įvertinti ir parengti atitinkamas rizikos valdymo priemonės tam, kad būtų galima padėti smūkiam verslui, nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio E, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad darbo jėgos amžiaus vidurkis didėja, taigi reikia šiuo aspektu e, peržiūrėti taip pat e, sveikatos apsaugos strategiją ir <clears throat> turime nepamiršti, kad penelik didelės biurokratinės naštos neužkrautume ant smulkaus verslo. Ir galiausiai turime nepamiršti e, tikro socialinio dialogo atnešamos naudos tarp darbdavių ir darbuotojų ir tai galėtų tapti e, ta didelė pagalbinė priemonė, kurią pasitelkus būtų galima užtikrinti didesnę darbo, darbo saugą ir socialinę sveikatos apsaugą. Taigi aš skatinčiau socialinį dialogą. Ar yra GUE frakcijos atstovų norinčių kalbėti? Nėra. Nematau tokių. Ar dar kas nors liko salėje? Nuo žaliųjų frakcijos e, ponė Lambert išėjo. Taigi FDD frakcijai dabar steiksime žodį. Pone Begin. Dėkoju. Aš palaikau anksčiau kalbėsiu kolegų mintis, joms pritariu. Tikrai reikėtų nepamiršti mažų ir labai mažų įmonių. Italijoje, kaip ir kitur Europoje, tos uh, įmonės tiesiog skendi dokumentuose, kurios turi pildyti. Darbo sauga vis dėlto yra labai svarbus klausimas. Ir negali būti prilygintas tik administraciniai naštai, administracinėms procedūroms. Aš esu buvusi verslininkė ir dirbau žm... žmogiškų išteklių srityje. Italijoje buvo įgyvendinama direktyva e, ir buvo pateik, įtraukti nauji aspektai, pavyzdžiui, stresas e, darbe ir įvairūs dokumentai ir taip toliau. Aš atidariau filialą įmonės skirtą būtent šiems klausimams, paskui man teko jį uždaryti, todėl kad iš tikrųjų ta direktyva tik Italijoje nebuvo pilnai įgyvendinta. Uh, nes e, internete galima užpildyti tokias anketas sumokėjus kelius šimtus eurų. Labai mažoms e, įmonėms, e, labai mažose įmonėse, pavyzdžiui, stresas darbė yra tikrai egzistuojantis dalykas. Tai tikrai e, aktualus klausimas. Situacijos kartais yra labai sudėtingos. Taigi reikėtų e, ieškoti, reikėtų išsiaiškinti, kokie yra tikri įmonės savininko poreikiai ir juos taip pat susijęti, suderinti taip pat ir su darbuotojo poreikiais, noriu dirbti sveikoje aplinkoje ir taip toliau. Verslininkai, įmonių savininkai kol kas nesuprato to, kad kai žmogus ramus, jisai ir geriau dirba. Dėkoju. Thank you, and Mr. Simon floor is yours. Thank you. Um, just on, on the question of uh, reducing the burden on small dėl biurokratinės naštos mažinimo smulkiam verslui. Visi nori sumažinti biurokratinę naštą, jeigu ta našta yra nereikalinga, ypač smulkiam verslui. Ir E, galbūt e, tikrai nereikia versti užpildyti tų pačių formų dviejų asmenų įmoniai ir e, dideliai tarptautiniai bendroviai. Tačiau reikia užtikrinti tą pačią darbuotojų apsaugą tiek didelėse tarptautinėse įmonėse, tiek mažose šeimos įmonėse kuomet kalbamės su darbuotojais ir darbdaviais. Visuomet į tai atkreipiamas dėmesys, kad ir negali kilti jokių abejonių, kad dėl darbo saugos e, ir sveikatos apsaugos darbo vietoje negalima taikyti jokių dvigubų standartų. Skirtingų standartų smulkiam verslui ir stambiam verslui ir užtikrinant tos pačius standartus ten, kur įmanoma, reikia mažinti biurokratinę naštą. Pone Makinta ir minėjo kad jau buvo dėl asbesto renktas pranešimas savo iniciatyva, tačiau e, tokia turėtų būti mūsų strategija, kurie prieptų visas e, sritis ir jeigu mes paliksime, nepaminėsime kokios nors srities, e, kurioje tūkstančiai žmonių žūsta per metus, tai mes turime, jeigu tai yra svarbis rytis, turime įtraukti uh, ir ją minėti visur. Taigi manau, kad reikia nustatyti, parengti asbesto registrą, reikia daugiau mokymų. Jeigu mes apie tai nekalbėsime pakankamai aiškiai, tai, tai kas kitas kalbės ir jeigu ne čia apie tai bus kalbama, tai kur kitur. Taip pat tas pats pasakytina ir apie kancerogeninės medžiagas kur, su kuriomis dirba žmonės darbo vietoje. Grįžtant prie smulkaus verslo, turime nepamiršti, kad statybų sektorija, kur saugos ir sveikatos apsaugos aspektai yra labai svarbus, Europoje kiekvienais metais tūkstančiai žmonių žūsta. Nepaisant to, kad šioje srityje dirba labai didelis uh, daug pelno turinčios e, įmonės, beveik kiekvienas statybininkas juose tiesiogiai nedirba, jis dirba nors, su, kokio nors subrangovo mažai arba vidutinėje įmonėje ir todėl tikrai būtų neteisinga, kad tie subrangovų darbuotojai su jais būtų elgiamasi e, kitaip E, arba su jais būtų elgiamasi taip, kaip su e, mažos lyties įmonės darbuotojais, nes iš tiesų jie dirba e, tarptautiniams koncernams, kurie iš jų darbo per metus pelnosi dešimtis milijardų dolerių pelno. Ačiū ponui Roland žodis. Aš ne vieną kartą savo profesinėje praktikoje susidūriau su problematika dėl profesinių lygų ir nelaimingų atsitikimų darbe. Įvairios priežastys ir dėl to norėčiau penkis dalykus pateikti. Pirmiausia, strategija. Strategija yra per, per lėta, kadangi viskas yra labai skubu. E, ir reikia tą skubumą e, sieti su žmogiškojo aspektu. Vis tik tais 4 tūkstančiai žmonių per metus e, miršta, įvyksta 3 tūkstančiai nelaimingų atsitikimų. Čia kalbu ne vien tik tais apie nelaimingus atsitikimus darbe, nes jie dar ir labai sveria ekonomišką prasme e, tiek įmonėms, tiek e, valstybių biudžetams per socialinį saugumą. Žinoma, galima stebėti, kad statistika mažėja, bet e, vis tik tais realybėje darbe darbo nelaimingų atsitikimų ir profesinių lygų nemažėja, nes kai daugiau intelektualinių e, e, specialybių atsiranda ir mažiau fizinių, tai atsiranda mažiau fizinių sužalojimų, bet atsiranda įvairių kitų lygų, pavyzdžiui, burnout ar kažkokios kitos lygos susijusios su intelektualinė veikla. Toliau e, medžiagų naudojamas, produktų naudojamas, kur naudoja darbuotojai darbe. Man labai keista, kad vienose šalyse š, kažkokie produktai ar medžiagos laikomi kancerogeniais, o kitoje ne, nors iki sienų keli kilometrai. Ir man pavyzdžiui, kad šią problemą išspręstumėm reikėtų ir kad sumažintumėm e, mirčių skaičių bei lygų skaičių reikalinga prevencija. E, reikia socialinio dialogo ir žinoma kontrolės. O kai sakau kontrolė, reikia, reikalingi du aspektai. Reikia, kad būtų laikomasi taisyklių ir be to, ir tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms ir labai mažoms įmonėms, kontrolė informuojant. Aš juk ne vieną, kartą nesusitik, ne vieną kartą susitikau tokių įmonių, kurios tiesiog bankrutavo dėl to, kad nesuprato kokių procedūrų, kokias procedūras, kokius į kokias priemonės pasitelkti reikia, kad galėtų e, apsaugoti savo darbuotojus nuo nelaimingo atsitikimų. Toliau, supaprastinimas. Visi sutiks su tuo, kad taisyklės ir įstatymus reikia paprastinti, tačiau to niekada nepadarysime, jeigu e,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 saugą darbo vietoje. Noriu papasakoti apie padėtį mano šalyje. Daug darbuotojų neturi jokio draudimo dirbdami ir jeigu atsitinka nelaimingas atsitikimas, tai e, jis paprasčiausiai netgi nėra niekur fiksuojamas ir nėra pripažįstamas. Taigi labai svarbu, kad būtų visiems darbuotojams bent jau draudimas užtikrintas, kad darbo vietoje sauga padidėtų. Dar galbūt reikėtų pridurti, kad jeigu dirbant nutinka nelaimingas atsitikimas, tai kartais gali reikšti smukaus verslo įmonių egzistavimo pabaigą, nes stambios įmonės yra sudariusios draudimo sutartis, taigi smulkus verslas turi būti suinteresuotas šioje srityje galiojančiomis griežtomis taisyklėmis. Suteiksiu žodį komisijai ponui Legal. Thank you, but I don't think we, uh... Ačiū. Pirmininkė, nemanau, kad uh, Galime dabar komentuoti kažką, tai jūs rengėte klausimą, kurį atsakoma žodžiu ir komisija pateiks savo atsakymą per plenarinę sesiją. Pone Regner, pamiršau jums suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kai mes sėdime kariame kampe, tai dažnai būname nepastebimi. Noriu tik papildyti, kad labai svarbus dalykai yra prevencija, socialinis dialogas, bendradarbiavimas, tačiau dar noriu kaip dėmesį į tokį aspektą, jeigu svarstome darbo saugos klausimus, sveikatos apsaugos aspektus, tai reikia paminėti, kad tai nėra e, kažkokia labdara, tai yra pagrindinė teisė, pamatinė teisė ir neturėtume dabar priešinti tarpusavį biurokratinės mažinimo ir darbo saugos ir sveikatos apsaugos. Tie dalykai turi būti užtikrinti tiek mažoje, tiek didelėje įmonėje ir turėtų būti savame suprantami. Kalbant apie kitus iššūkius, kurių reikia nepamiršti, tas, e, jie susiję ne tik su tam tikromis e, intelektinėmis profesijomis, tačiau ir kitose sritise, apie kurias anksčiau galbūt negalvojame, vis daugiau atsidaro smulkių parduotuvių, tarkime, metro stotise po žeme, kur yra blogas apšvietimas, blogos kokybės oras arba, pavyzdžiui, personalas, kuris dirba šaldomose patalpose, kur oro temperatūra yra per žema, tai visus šios aspektus taip pat būtina atsižvelgti, kalbant apie sveikatos apsaugą ir darbo vietų saugą. Galima paminėti, nors jis nuolat kartojamas, tas kirpėjų pavyzdys, kuris būtų galima, kurį būtų galima pritaikyti ir kitoms profesijoms. E, reaguojant į ponios Makentą ir pasisakymą ir apie darbdavių padėtį. Tie smulkus kirpėjai ne tik iš Junktinės karalystės, bet ir iš kitų šalių teigia, kad e, užsimauti pirštinės kirpėjams turėtų būti ne kažkokios tai biurokratinės naštos didinimas, o tas pats, kas prisisekti saugos diržą važiuojant automobiliu arba skrendant lėktuvu. Nes tai yra tiesiogiai susijęs su sveikatos apsauga ir darbo uh, saugą. Taigi manau, kad reikia atsižvelgti pirmiausia ir įsiklausyti į pačių darbuotojų atitinkamus ryčių nuomonę, o ne pateikinėti tokius pavyzdžius kaip neigiamus peržiūrint atitinkamas direktyvas. Taigi elkimės mažiau populistiškai ir daugiau dėmesio skirkime pamatinių teisų apsaugai. Thank you, uh, Madam Regner. And, uh, uh Ačiū, ponė Regner. Pranas, ponas Krasnodėpskis dabar kalbės. Tylko zwrócić na jeszcze jeden aspekt, e, bo tutaj wszyscy... Norėjau atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą. Daug kas čia kalba apie per daug sudėtingus biurokratinius reikalavimus, kurie e, sukelia daug problemų darbdaviams, smulkiam verslui, tačiau realybė yra dažniausiai tokia, Kadangi aš versininku nebuvau, tačiau buvau darbuotojas, tačiau vis tiek turėjau daug reikalų su įvairiomis nuostatomis, e, taisyklėmis, kursais, kurie buvo organizuojami darbuotojams, kurie nieko bendro neturėjo su darbo tikrovė. Taigi tie komplikuoti reikalavimai dažnai netgi prieštarauja darbuotojų interesams. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, vidurio rytų Europoje jeigu galioja sudėtingi reikalavimai, kurių negali laikytis verslininkai, tai dažniausiai e, tikrovėje jie yra ignoruojami ir tas pats bandoma įteikti darbuotojams. Tačiau, kai įvykta, įvyksta nelaimingi atsitikimai, tai da, dažnai darbuotojams žala patirta neatlyginama, nes jie paprasčiausiai apkaltinami, kad nesilaikė tam tikrų taisyklių arba darbo saugos reikalavimų. Taigi tų taisyklių supaprastinimas, reikalavimų supaprastinimas reikštų ir daug didesnę galimybę apsaugoti darbuotojų interesus. O čia mes kalbame apie tai, kad tos taisyklės reikalavimai yra atitrūkę nuo realybės. Štai kolegos kalba apie tai, kad daug, kai kuriuose valstybėse netgi darbuotojai nėra apdraudžiami, tačiau labai dažnai ir daugelį valstybių situacija yra ignoruojama, tačiau kuomet vyksta nelaimingas atsitikimas arba jis susirga kokią nors profesinę ligą, tai uh, bandoma paaiškinti viską tuo, kad darbuotojas nesilaikė galiojančių saugos reikalavimų. Taigi mes turime siekti, kad tie saugos sveikatos apsaugos reikalavimai būtų labai aiškus, suprantami, skaitomi ir tai būtų galima geriau apginti darbuotojų interesus. Jūta Steinruk dabar kalbės. Mes e, kaip politikai ES institucijos, taryba, komisija, parlamentas neturėtume įsivaizduoti, kad kažką išmanome arba galime geriau padaryti už socialinius partnerius, darbdavius ir darbuotojus, kurie daug geriau yra susipažinę su tuo, kokių e, priemonių apsaugos reikėtų laikytis darbo vietoje. Evelin Regner aiškiai paminėjo, kad sveikatos apsauga darbo sauga yra pamatinės teisės, jeigu yra tam tikri susitarimai, tai politika jų negali kvestionuoti. Todėl <clears throat> e, kartais yra taip, kad tie saugos reikalavimai yra kai kam ne per daug sudėtingi, bet per brangiai kainuoja. Ir pagalvokime, kokia papildoma finansinė našta gultų ant visuomenės pečių, jeigu mes apskaitai atsisakytume darbo saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, tai pamažintume verslui tam tikrą finansinę biurokratinę naštą, tačiau jį gultų ant mūsų visuomenės pečių. Taigi mes negalime e, tik tai kalbėti apie būtinybę mažinti biurokratinę naštą darbo saugos sveikatos apsaugos sąskaita. Aš pasitikiu socialiniais partneriais ir politikai turi savo pripažinti, kad būtent socialiniai partneriai šią sritį geriau išmano. Ačiū. Dominik Martan dabar. Euh, Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pritarti, ką sakė kolegė šiek tiek prieš. Prancūzijoje darbuotojai labai gerai apsaugoti, sąlygos gerai taikomos ir gerai nustatytos, tačiau yra tam tikrų prancūzijos įmonių, e, pavyzdžiui, statybose ar laivininkystėje, kur e, dirba nemažai komandiruotų e, darbuotojų, kurie dirba pagal savo taisyk, e, šalių taisyklės. Dėl to reikalingas harmonizavimas visose Europos valstybėse. Galbūt nelabai reikėtų e, harmonizavimo iš viršaus, tiesiog e, labai protingai tą daryti, saikingai, kad tie darbuotojai, kurie yra mažiau apsaugoti kai kuriuose Europos valstybėse, taip labai nekentėtų for uh, all those interventions. Dėkoju už pasisakymus. Tai buvo mūsų pirmosios diskusijos um, dėl šio klausimo projekto. Aš jį e, pateiksiu komiteto vardu antrosios lapkričio sesijos metu. Koordinatoriai taip pat atsižvelgs į jūsų išsakytas mintis. Ir e, per koordinatorius, kiekvienos frakcijos koordinatorius, e, šis dokumentas turi būti nusiustas iki spalio 20 dienos, 12 e, dienos, tai yra vidurdienio. Dėkoju Jums. Dabar kitas, kitos diskusijos dėl E, klausimo pateikimo žodžiu dėl e, užimtumo lygybės direktyvos. Dokumentas jums visiems buvo išsiuntinėtas e, spalio 13 dieną. Mes remiamės komisijos bendru pranešimu dėl rasinės lygybės direktyvos ir užimtumo lygybės direktyvos taikymo įgyvendinimo. Dabar suteiksiu žodį ponui Bekeriu. Ja, wir haben in unserer Fraktion keinen äh, äh, Widerspruch zu. Savo frakcijoje mes jokių prieštaravimų nepateikėme šiam pateikiamam siūlymui, taigi aš galiu apsiriboti teigiamų jo įvertinimu. Ačiū. You, Madam Steinruck. Pone Steinruck. Mes taip pat manome, kad pirmasis projektas yra neblogai pavykęs. Čia kalbama apie dvi svarbės direktyvas, kurias būtinai gyvendinti valstybėse narėse skubiai. Man labai svarbu, kad jos geriau būtų įgyvendintos ir taikomos. Taip pat privalome užtikrinti, kad žmonės būtų tinkamai informuojami apie savo turimas teisės vietose, ypač kalbant apie lyčių lygybės aspektą užimtumo ir profesinės veiklos srityje. Mūsų komitetas čia turi imtis labai aktyvių priemonių, darant spaudimą valstybėms narėms tam, kad direktyvos nuostatos vietose būtų įgyvendinamos ir šis aspektas mūsų darbė turi sulaukti atitinkamo pripažinimo ir svarbos. Well, thank you. Dėkoju. Taigi, na, galbūt kiti, kiti norėjai dar norėtų pasisakyti. Galbūt ponia Harkin. Dėkoju, pasisakysiu trumpai. Mes taip pat pritarėme šiam klausimui, kurį atsakoma žodžiu. Galbūt gal, galima būtų padaryti šiek tiek pakeitimų. Antrasis klausimas ten, kur kalbama apie tai, kad e, trūksta informatumų, lack of awareness. Mes manome, kad tai yra svarbus aspektas, šiam klausimui tikrai pritarėme. O dėl duomenų rinkimo. Gali būti, kad e, kils e, duomenų rinkimo našta, per didelė našta. Mums dėl to kila šiek tiek klausimų. Uh, Iš komisijos ataskaitos aišku, kad reikia tikslių duomenų tam, kad įvertintume, kokios geros praktikos reikia. Ypač reikėtų domenų apie netiesiogę diskriminaciją ir e, daugelybę diskriminaciją. Taigi reikėtų aptarti ir šį klausimą. Bet iš esmės šį klausimą mes palaikome. Ačiū. Pone Stevens, EK. EKR frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Mėly kolegos, EKR na, frakcijos vardu norėčiau e, palaiky, pritarti šiam dokumentui. Vis dėlto turiu kelias pastabas Mes norėtume, kad apie šias komisijos iniciatyvas mūsų e, išsamei informuotų tam, kad išvengtume ir direktyvų neigiamo poveikio. Taip pat norėtume kad e, mums būtų pateikta konkretesnės informacijos tam, kad galėtume ir mes pateikti konkrečius atsakymus. Taigi ir šie klausimai turėtų būti tikslesni. Mes čia kalbame apie better practical implementation, geresnį gyvendinimą praktikoje. Vis dėlto reikėtų galbūt konkrečiau formuluoti tekstą. Kartu su mano frakcijos koordinatoriumi parengsime E, pasiūlymą dėl to, kad na, tekstas būtų šiek tiek konkretesnis. Dar vienas aspektas. Na, dėl to informatumo trūkumo, e, dėl informacijos trūkumo. Teisingai reikėtų konkrečių tikslių domenų. Vis dėlto, kaip jau sakiau, reikia formuluoti tekstą konkrečiau. Juk gali būti diskriminacijos, etninės, rasinės diskriminacijos atveju. Norėčiau išsiaiškinti taip pat ir kokios yra e, tos diskriminacijos priežastys. Pavyzdžiui, galbūt tai yra negal, negalė, religija. jau yra jungtinių tautų organizacijos sutartis skirta neįgaliems asmenims. Jungtinės tautos ratifikavo šią sutartį ir ten sakoma, kad jeigu nėra, tarkim, pritaikoma aplinka neįgaliesiems, tai jau yra diskriminacija. Taigi galbūt ši, šią problemą reiktų spręsti ir, ir mums. Taigi norėčiau žinoti, kokia yra Europos komisijos pozicija šiuo klausimu. Galbūt e, reikėtų įtraukti jungtinių tautų organizacijos e, sudarties nuostatas ir čia, bet tai žinoma aptarsiu ir su savo koordinatoriumi. Dėkoju. Ar yra GUE atstovų? Ne. Žaliųjų frakcija? Ne. EFDD? Dėkoju, pirmininkė. Iš esmės norėčiau pasakyti, kad mes pritarsime E, šiam klausimui. Žinoma, dar turime jį aptarti. Taip pat pritariu tai minčiai, kad reikėtų konkrečiau suformuoti tekstą, e, išsamesnės informacijos, bet šiam klausimui tikrai pritarsime. Dėkoju. Ačiū, ponas Martan. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, viską, ką tik tais išgirdau, labai girtina. Uh, ir kova su rasizmu. Manau, kad visi, kas yra šioje salėje, pritarė tam. Tačiau norėčiau perspėti komisiją dėl e, pozityvios diskriminacijos sistemos, kurie atsiduria kraštutinėje padėtyje. Aš nuogastauju, man atrodo, kad e, e, beveik visose šalyse, kur yra tokia, tokia skurdo situacija, ši diskriminacija, ties, ši teigiama diskriminacija gali būti traktuojama kaip e, e, užsieniečių statymas į pirmą vietą. Taigi e, tie užsieniečiai vargingai gyvena savo valstybėse ir kai jie atvyksta į ES valstybės, prasideda dar didesnis skaldimas tarp tų valstybių gyventojų sluoksnių, taip kad būkite budrus. Dėkoju. Galbūt komisijos atstovė Lindhorn yra salėje. Prašau žodis jums. Komisija pasižymės visus iškeltus klausimus ir parengsime atsakymą. Norėčiau dar paklausyti dėl neįgalių asmenų E, neįgalių aplikos pritaikymo neįgaliams asmenėms, na, tai jau yra e, užtikrinta užimtumo lygybės direktyvoje. Na, o dėl pozityvios e, diskriminacijos, abi direktyvos leidžia valstybės narės imtis tų pozityvių veiksmų diskriminu, diskriminuojamo asmenų grupių atžvilgių, bet neverčia to daryti. Dėkoju. E, lapkričio ketvirtą šis dokumentas bus patvirtintas mūsų komitete. Komiteto vardu šis klausimas bus pateiktas e, plenarinės sesijos metu lapkritį. Taip pat tuo pačiu metu, kai bus pateiktas ir ankstesnis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Dėkoju Jums. Kitas posėdis vyks lapkričio ketvirtą dieną kitas komiteto posėdis. Atrodo, viską aptarėme. Dėkoju e, jums visiems.